pati, patvirtinimo, tai e, tas pasiūlymas bus patvirtintas. 2015 metų e, pranešimas dėl e, maistui netinkamų e, maisto produktų e, pateikimo humanitarniams organizacijoms buvo pasirašytas atitinkamos skaičiaus parlamento narių, taigi dauguma E, parlamento narių pasirašė tą straipsnį ir šitas pareiškimas e, pagal 136 darbo tvarkės straipsnį bus skelbiamas su e, šios dienos posėdžio protokolu ir bus